kad patrauktų Turkiją arčiau Europos Sąjungoje. E, e, jeigu jį laikysis narystės reikalavimų ir kriterijų, tai jį galėtų būti Europos Sąjungos narė, jei ne, tai ne. Turime remti mechanizmus skirtus plėtoti demokratiją ir žmogaus teisų pagarbę trečiosiame šalis visą. Atsiprašau, kad neteisingai iš, ištariausi pavardę, ponė Rodrygiš. Taigi dabar daugiau kolegų nori pasakyti spontaniškai pasisakymai. Manysiu patenkinti visų norus, bet turime laikytis vienos minutės skirto laiko. E, de, dėkoju. Pyri, ką tik pyri sveikinu. E, Turkijos demokratija labai stipriai eina atgal atleista be galo daug valstybės tarnautojų, varžoma e, žiniasklaidos laisvė. Be to matom ir visokiausių šau procesų ir įkalintas žurnalistas iš Vokietijos negali grįžti, be jokių kaltinimų yra kalinamas. Be to užsienio korespondentai negauna akreditacijos, jie yra kaltinami e, šnipininką, šnipų darbų ir panašiai. Ir panašu, kad Turkija ir toliau uh, riboja uh, žurnalistikos laisvę. Taigi ne, negalima tęsti dėrybų, todėl kad situacija yra tokia, bet negalima ir nusiųsti visiškai e, ženklo, kad mes visiškai atsisakome darybų su Turkija, nes yra dalis visuomenės, kuri pasisako už demokratinės vertybės. Pone Port, Nuo pat savo darbo pradžios aš pasisakiau už Turkiją ir santykių su Turkija ir baisu, kaip per pastarosius penkis metus e, suprastėjo situacija. Esu tikra, kad Turkijos ateitis yra Europoje. Aš turiu kontaktų su Turkijos pilietinė visuomenė ir žinau, kad jie trokšta demokratijos ir žmogaus teisų, tačiau vyriausybė bando numalšinti ir e, moteris moteris, žurnalistus, e, visus, kurie nori teisių ir žmogaus teisių, e, juos užgneužia, todėl neįmanoma tęsti e, dialogo. Sorodon, kurdų aktyvistas, dalyvauja Human Rights Watch projekte, bando apsaugoti žurnalistus. Ji buvo kalinama, bet dabar išleista ir jinai yra pavyzdys, kaip uh, E, Turkija bando užčiaupti visus, kurie bando kažką pasakyti. Abdullah Ažulan e, ir susidorojimas su, su jie irgi rodo, kaip veikia Erdogano režimas. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Ponas Han, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Kas šiandien yra Turkija? Atviras kalėjimas. Masiškai pažinėjimas žmonių teisės statymų viršenybės nepaisimas. Pažinimo tarptautinė teisė. Deja, ES politika apnuodyta dėl ekonominių interesų ir kai kurių valstybių narių politinių siekių, nepaisant jų vertybių. Geriausias pavyzdys yra Turkijos prievalė ES šalių atžvilgių, e, mažesnių ypač šalių, Kipro pavyzdžiui, tų įsipareigojimų niekada nepaisė. Tačiau ES veidmainiškai elgesi ir norime būti patikimi, turime priversti ją vykdyti savo įsipareigojimus, turime taikyti ginklų embargą ir tai turi būti įtraukta į pranešimą. Aš dėl viso to apgailestauju bet ateityje mums visiems teks dėl to apgailestauti. Ačiū, ponia pirmikė. Erdoganas praktiškai sunaikino demokratiją Turkijoje. Jo režimas pasižymė represijomis ir pirmiausia e, kovoja prieš kurdus. žurnalistų, vienas iš iškalintų žurnalistų atsiuntė man laišką, kuriame pasakoja, kad po mūsų apsilankimo gruodžio mėnesį jis norėtų, kad mūsų darybos su Turkija būtų užšaldytos. Mums reikėtų palaikyti skaidrų dialogą ir kritiškiau vertinti Turkiją Turkijos žmonės, kurdų žmonės nuspelno mūsų paramos, neturėjome jų palikti vienų e, diktatoriaus akivaizdą. Matome, kad tūkstančiai valstybės tarnautojų atleisti iš darbo, uždaromus žiniasklaidos priemonės. Jūsų laikas baigėsi. Ačiū. Toliau ponas Vikijotis. Pirmininkė, Turkija ir toliau pažinėja žmogaus teisės ir pagrindinės savo žmonių teisės. Tuo pat metu tesdama ir ES valstybės narės teritorijos okupaciją. Nepriimtina reikalauti gerinti santykius su Turkija, kai atsisako mus gerbti ir nesilaiko savo įsipareigojimų pagal esamus sustarimus ir nepripažįsta Turkijos Respu... Kipro Respublikos. Kai kurie populistai e, pasisako už darybų užšaldymą. Kolegos, mes raginame jūs balsuoti prieš sustarimo sustiprinimą, nes taip prieštarauja sąjungos teisai. Turime reikalauti kad ir daryti Turkijai spaudimą, kad jį e, vykdytų savo įsipareigojimus, nutrauktų neregalius e, veiksmus na, Kipro išskirtinėje ekonominėje zonoje ir palaikyti tinkamai santykius su Kiprus pagal jungtinių tautų rezoliucijas. Ačiū toliau, pana Florenca. Vieną minutę. Grazie, Presidente. Quella... Ačiū. E Lakryčio 8 dieną paskelbtas bado streikas. Kodėl? Todėl Očolano, kuris kalinamas jau 20 metų Turkijos kalėjimuose. Tokia yra nuolatinė <clears throat> padėtis Turkijoje. Režimas autoritarinis. Aš pati vykau į Ankarą, bandydama pagelbėti tame procese įvairiems deputantams, kurie yra laikomi suimti, tai yra kurdų, kurdų atstovai, bet man nepavyko, nepavyko nieko pakeisti. Ir čia, <clears throat> Strasbūrė, Žmonės badauja, protestuoja, reikalaudami, kad politiniai kaliniai būtų paleisti, kad būtų rastas sprendimas. <clears throat> Turkija net ir geografiškai nepriklauso Europai. Jie diskriminuoja religinės mažumas, jie ne, nebando perimti mūsų vertybių. Erdoganas atleidžia uh, gydytojus, mokytojus, prokurorus jam neįtikusius. Tai vyksta kiekvieną dieną. Didelė Turkijos dalis yra okupuota. Vykdoma agresija prieš, tur, e, prieš Graikiją, prieš jos vandens ir oro erdvę. Finansuoja teroristus Turkija. Todėl reikalaujame nedelsiant nutraukti dėrybas, nutraukti finansavimą ir pritaikyti ekonominės sankcijas. Turkija turi atsisakyti savo pretenzijų prieš Graikiją ir baigti e, Kipro okupaciją. Dabar mes deramės su žudikiška diktatūra, jei vietos Europoje nėra. Komisija, baigiamosios pastabos. Ačiū pirmininkė ir dėkoju už jūsų nuomonės. Mums visiems nerima kelia ES ir Turkijos santykiai. Taryba yra konstatavusi, kad dėrybos yra aklavietėje, nesusidėrėta nei dėl vieno skyriaus Manau, kad reikia palikti komunikacijos kanalus su Turkija atvirus. Ir aš skirtingai nei kai kurie iš jų manau, kad verta pagilinti muitų sąlygą ir tai galėtų būti paskata įvykdyti Turkijai tam tikrus įsipareigojimus. Tuo pačiu Turkijai turi būti visiškai aišku, kad kaip šalis kandidatė ir Europos tarybos narė, ji turi laikytis tam tikrų vertybių, pagerinti žmogaus teisių padėtį, išspręsti savo ginčius su valstybėmis narėmis. Komisija ir toliau to sieks. Šį pavasarį paskelbsime dokumentų rinkinį dėl ES plėtros ten bus tai paminėta. Turkija turi suprasti, kad demokratinė visuomenė tai visų pirma atskaitomybė ir valdžios ribojimo, kontrolės svertai. Pone Čiot, tarybos atstovė, gerbiami nariai, noriu padėkoti už įdomias diskusijas, atidžiai klausiausi jūsų nuomonių, Ir matau, kad mūsų institucijos įvairius klausimus vertina panašiai. Tęsime šį dialogą ir ateityje. Taryba atidžiai stebės pokyčius Turkijoje, ypač tuos dalykus, kurie čia paminėti. Šios savaitės pabaigoje vyks Turkijos ir mūsų sustikimas. Tai gera proga įvertinti mūsų santykius su Turkija ir pakartoti mūsų požiūrį į iššūkius ir galimybės. Mes turkams perduosime žinę, kad jie turėtų skubiai spręsti trūkumus ir problemas, kurias jūs nurodėte savo pranešime, kurias nurodė komisija ir taryba. Abi dėrybų pusės gali gauti naudos iš intensyvesnio dialogo. Pirminkantį valstybė kartu su valstybės narmis ir komisija bando išjudinti reikalą iš mirties taško. Baigdama, noriu padėkoti pranešėjai Pyri ir parlamentui už Turkijos padėties tyrimą. Parlamento vaidmo svarbus plačiame politinėme procese. Svarbu įtraukti Turkijos piliečius į diskusijas. Tai atitiktų Turkijos ir sąjungos interesus. Ačiū dabar dvi minutės kalbės pranešėja Piri. Ačiū ministrė ir kolegos. Noriu grįžti prie tarybos pareiškimų. Jūs sakote, kad komunikacijos kanalus su Turkija reikia palikti atvirus. Aš sutinkame tačiau mes turėtume užverti narystės kanalą, nes jis tampa pajokos objektu. Ministrė sako, kad stebi situaciją. Ir aš džiaugiuosi, kad jūs pareiškite, jog penktadienį susitikę su Turkijos prezidentu jūs iškelsite žmogaus teisų pažeidimų klausimą. Bet noriu išgirsti iš tarybos, kaip jūs padėsite Turkijos demokratams Ar skirsite papildomų lėšų žmogaus teisų gynėjams? Ar jūs iškesite kaip pagrindinę sąlygą priekybos santykiuose žmogaus teisų laikymasi? Aš labai tikiuosi, kad taryba parengs išmintingesnę strategiją nei likščiol. Daugiau kaip penki kolegus čia pareiškė, kad reikėtų stabdyti dėrybas ir yra tam parlamente dauguma. Stabdyti dėrybą su Erdoganu dėl narystės, nes dabar tai beprasmiška. Tai tiesiog pasišaipimas. Bet girdime iš EPP ir iš dešinės radikalų, kurie nori net nestabdyti dėrybų, bet atimti, dar papildomai atimti ir kandidatės statusą. Mane tai stebina. Dešimt metų EPP atstovas buvo pranešėjas Turkijos klausimais. Ir jis nieko tokių raga, ra, ra, raginimų nereiškia. Kodėl reikėtų dabar atimti kandidato statusą? Aš turiu vilties, kad per penkerius metus Turkijos situacija pasikeis, pagerės ir todėl nukirsti visko absoliučiai galutinai neverta. Ačiū. Rytoj balsuosime. Dabar porą pranešimų. Vakar parlamento pirmininkas pranešė apie darbo tvarkos taisyklių 171, 1b e, interpretavimą, jeigu nebus pareikšta prieštarimų 24 valandas tas interpretavimas laikomas atitinkantis taisyklę 226. Kitas pranešėjas. Pranešimas. Dėl ekon sprendimo ir rekomendacijų neprieštarauti deleguotėsiems teisėms aktams. Negauta jokių prieštaramų per 24 valandas, todėl, kad pagal taisyklę, todėl pagal taisyklę 105 1.6 rekomendacijos laikomos patvirtintomis. Jos bus paskelbtos kartu su primtais tekstais rytoj, trečiadienį, kovo 13 dieną. Dabar perėsime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra komisijos vice pirmininko ir užsienio bei saugumo bei užsienio reikalų vyriausiojo įgaliotinio pranešimas Venezuelos klausimu. Kalbės kitas komisijos narys, kuris pakeičia vyriausiąją įgaliotinę. Labai džiaugiamės, kad Europos parlamentas nuolat stebi padėti Venezueloje jūs dedate pastangas įspręsti ilgalaikę krizę šioje šalyje. Labai svarbu pasinaudoti visomis priemonėmis, kad paskatintume taikų ir demokratinį sprendimą per laisvus ir patikimus prezidento rinkimus. Nuo paskutinių diskusijų Venezuelos tema sausio mėnesį toliau padėtis eskalavosi, o gyvenimo sąlygos dar labiau pablogėjo. Vis daugiau venezueliečių bėga iš savo šalies. Pagal jungtinių tautų duomenis 2,7 milijonai venezueliečių nuo 15 metų pabėgo iš savo šalies. Tie skaičiai gali pasiekti net 5 milijonus iki šių metų pabaigos, jeigu krizė toliau aštrės. E, elektros dingimas visoje šalyje, kuris dar nėra atitaisytas, turi įtakos netgi sveikatos apsaugai, e, vandens tiekimui, maisto tiekimui. Kaip visi žinome, ši krizė iš esmės yra politinė ir institucinė. Dabartinė padėtis yra metų metus trukusių pažeidimų ir konstitucijos, ir žmogaus teisų rezultatas. Sprendimas irgi turi būti politinis ir demokratinis, taikus, venezueliečių priimtas. Politiniai kaliniai turi būti paleisti. O nacionalinės asamblėjos įgaliojimai turi būti atstatyti. Nacionalinė asamblėja dabar yra vienintelė demokratiškai išrinkta institucija toje šalyje. Taip pat daugybę kartų reikalavome, kad visi nacionalinės asamblėjos nariai ir Juan e, Guaido prezidentas turėtų imunitetą ir galėtų e, savo mandatą e, vykdyti be baimės. Mes atmetame jėgos naudojimą sprendžiančią situaciją, karinis įsikišimas vestų tik tai prie dar didesnių kentėjimų ir žmogus teisų pažeidimų. Taip pat Labai svarbu išvengti smurto eskalavimo šalyje. Mes e, raginame nesijimti gazdinimų e, ir iš kariuomenės pusės, iš policijos pusės. Šią krizę galima išspręsti tik tai leidžiant venezueliečiams išreikšti savo valią per demokratinius prezidento rinkimus, kurie turi būti sąžiningi, e, laisvi. E, galimi visiems kandidatams ir skaidrus. ES sukūrė tarptautinę kontaktų grupę Venezuelai. Šios grupės tikslas yra padėti sukurti sąlygas politiniam procesui kuris turėtų nuvesti e, prie taikių prezidento rinkimų. Ši darbo kontakto grubė, grupė e, dirba e, ieškodama e, galimybių paskatinti e, laisvus rinkimus reikėtų performuoti taip pat ir e, rinkimų stebėtojų registro ir kitų rinkiminių institucijų e, sudėti, kad visi kandidatai galėtų dalyvauti tokiamis pačiomis sąlygomis rinkimuose ir kad būtų iš, išleisti į laisvę e, politiniai kaliniai. Tarptautinis stebėjimas rinkimų taip pat turėtų būti užtikrintas. E, Mes esame įsitikinę, kad tarptautinė iniciatyva gali padėti sukurti šias minimales sąlygas, kurios galų gale padėtų pradėti prasmingą politinį procesą ir vestų prie prezidento rinkimų. Labai svarbu atsižvelgti ir į skubes, skubius poreikius. Rizikuojame gyvybėmis. Humanitarinė pagalba turi patekti į šalį, turi pasiekti tuos, kuriems reikia pagalbos. Per pastarosius dviejus metus ES 67 milijonus eurų skyrė humanitariniai ir vystimo pagalbai. Mes pasirengę netgi dar daugiau skirti. Kontaktinė grupė ieško galimybių įkurti tarptautinį mechanizmą koordinuoti ir vežti e, humanitarnę pagalbą į e, Venezuelą, bendradarbiaujant su jungtinėmis e, tautomis ir su tarptautiniais mūsų partneriais. Pagalba turi būti išdalinta nešališkai, pagal poreikius, o ne pagal politinės pažiūras. Jas, ją turėtų dalinti nepriklausomi. Mm, darbuotojai. Pagalba negali būti politizuota, ji turi būti skirta tik tai humanitariniams tikslams. Tarptautinė kontaktų grupė dabar ir dirba šiuose dviejose pakriniuose srityse, taigi e, rinkimai ir humanitarinė pagalba. E, grupė nusintė techninę misiją vasarį į Venezuelą, kad būtų aptartos e, sąlygos ir garantijos, kaip surenkti e, prezidento rinkimus ir kaip ką daryti, kad humanitarinė pagalba pasiektų šal, šį šią šalį. Aptarėme rezultatus ir ministrų sustikimas bus surinktas kovo mėnesį Latino Amerikoje. Mes nesame neutralūs. Daugiau nei milijonas venezueliečių turi europinį pasą arba šeimos narių Europoje. Mums rūpi venezueliečiai, o jie reikalauja pokyčių. Taip pat tikime, kad pokyčių negalima primesti. Tvarus sprendimas gali kilti tik iš pačių venezueliečių. Mes pasiruošę padaryti viską, kas mūsų jėgom, jėgoms yra įmanoma, kad venezueliečiai e, taptų savo likimo šeimininkais. Dėkoju. Ačiū dabar frakcijų vardu. EPP frakcijos vardu dvi minutės pasisakys ponas Gonsalės Pons. Ponai, jeigu dabar liktumėm be elektros, per valandą visi reanimacijos pacientai mirtų. Per 15 valandų liktume be insulino, po 20 valandų neliktų vandens kranuose, per dieną sugestų maistas šaldytuve, per dvi dienas numirtų e, vaikai e, inkubatoriuose per tris dienas mūsų vanduo būtų nebegeriamas, o penktą dieną numirtų žmonės, kuriems reikia dializės. Tai būtų katastrofa. Tai būtent tas ir vyksta dabar Venezueloje. Daugiau negu šimtas valandų be elektros. Venezuelos žmonės e, neturi maisto, neturi vandens, neturi vaistų. E, jiems grasina. E, gatvėse smurtas, Nikolas Maduro tapo mirties sinonimu Venezueloje. Jie negali išspręsti problemos. Jie sukūrė problemas, bet negali jų išspręsti, nes jų nemato. ES turi reikalauti, kad būtų išlaisvinti visi pilietiniai kaliniai. Pirmiausia, Luis Carlos Dijas, ispanas, kuris šiandien dingo, nes dirbo žurnalistinį darbą. ES turi padidinti sankcijų sąrašą. Generalų, generolų vaikai Madride švenčia vakarėliuose, kai visa tauta badauja. Reikia padaryti viską, kad šitas tironas būtų nuverstas. Karakaso žmonės e, eina prie upės ir semia e, vandenį iš kanalizacijos, kad galėtų atsigerti. Venezuelos demokratija yra mūsų demokratija. Jų laisvė yra mūsų laisvė ir jų e, badas turėtų būti mūsų badas. 2 milijonai Europos piliečių yra Venezueloje. Jeigu tikrai manote, kad tai yra principo reikalas, nepalikime vieno Juan Guaido ir Venezuelos. SND frakcijos vardu Haurė Getondo. Minutė. Ačiū pirmininkė. Man tai trūksta žodžių, ką galėčiau pasakyti apie Madurą. Bet dabar laikas e, žiūrėti į ateitį ir prognozuoti dramatiškai, ne tik tai dėl to, kad trūksta elektros. Labai norėčiau būti neteisus, bet manau, jog rizika, kad kils vidinis susipriešinimas Venezueloje didėja. Labai norėčiau būti neteisus, bet tai gali tapti socialinė kova ar netgi dar blogesnė, baisesnė kova. Bet yra sprendimas. Todėl manau, kad kontaktinė grupė yra teisingas sprendimas. ES teisingai elgesi ieškodama sprendimo, demokratinio sprendimo vieninteliai, kurie gali kalbėti su opozicija ir su vyriausybė, tai Euro, Europos Sąjunga kartu su Kostarika, Bolivija, kitomis šalimis. Būtent tos šalis turi ieškoti vidinio taikaus sprendimo. Nėra kito kelio, bandant išvengti pilietinio karo, kad tas sprendimas būtų demokratinis ir taikus. Ačiū. Ačiū, turiu panas Tenok, vieną minutę. Pone Tanokai, jungite mikrofoną. Pone pirminkė, e, hidroelektrinės išsijungimas e, dar vienas smūgis Venezuelos žmonėms. Paskutinis iššūkis jau seniai kenčiačiai tautai. Aiškios priežastės dar neaiškios, kadangi vyrauja slaptumas ir įvairiausi e, tvirtinimą, kad tai yra JAV sabotažas, tikėtina, kad tai yra, kad buvo per mažai investuota į šią elektrinę dėl paplitusios korupcijos ir netinkamo valdymo. E, dabar ši tvarka tęsis ir Madoro valdant. Ir e, dabar situacija dar pablogėjo. Kitos e, elektrinės taip pat patiria problemų. 80 procentų gyventojai patiria e, elektros trūkumus, sunku įvertinti problemos sunkumą, nes visoms tarnybos ir infrastruktūrai sunku veikti. Raginu visus valstybės narės, kad e, pripažintų Juaną Guaido kaip laikiną Venezuelos prezidentą, kad e, ši valstybė pagaliau galėtų nors šiek tiek atsipūstų. Ačiū toliau, ponas Nartaldė frakcija. Gracias, prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Venezuela išgyvena baisę krizę, žmogaus teisų krizę. Jiems trūksta maisto, medicininių priemonių, juos spaudžia politinė prasme. 3 milijonai žmonių bėgo, pabėgo iš šalies jau iki šiol. Nikolas Maduro strategija baimės ir bausmės strategija yra atgrasi. Vyriausybė e, engia pačius e, pažeidžiamiausius. Tai ne mano žodžiai, tai Amnesty International ataskaita šio metų vasario 20 dienos. 87 procentai kenčia skurdą, minimalus atlyginimas yra 6 doleriai per mėnesį. Venezuela E, yra korumpuotų, e, labiausiai korumpuotų šalių sąraše 168. E, tai yra šalis, kurioje vyksta karas, nes Maduras kariauja prieš savo tautą. Kalbėti apie teisingumą yra sarkazmas, nes pats Maduras skiria teisėjus. Ir tai, visa tai yra rašoma Amnesty International pranešime. yra e, kankinama, yra naudojamas e, gazdinimas. Madu, e, Maduro yra tyronas ir tikrasis teisėtas prezidentas yra Guaido. Jau penkias dienas nėra elektros, žmonės eina į kanalizaciją pasisemti vandens. Jeigu kas nors dar drįsta sakyti, kad tai yra revoliucija, taip, revoliucija, pačių venezueliečių e, e, revoliucija, kurie reikalauja maisto, vandens, vaistų. Prašau mūsų broliams venezueliečiams paties didžiausio solidarumo atmesti ir priimti visokias tik įmanoma sankcijas Madurui ir jos sėbrams. Ačiū kauzo pirmųjų. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad čia dėžavų. Ne todėl, kad daugybę kartų esame čia kalbėję apie Venezuelą, o todėl, kad tie kartų parlamentas, prisidengdamas humanitarinę pagalbą, skatino e, karinį perversmą e, Venezueloje, kad pakeistų vyriausybę. Aš čia galvau ir apie Siriją, apie Libiją, taip pat melavome apie žmogaus teisės, nors iš tikrųjų svarbiausia buvo nuversti išrinktą, teisingai išrinktą vyriausybę, kad gautų naftos. Ar atsiprašėte, ar pagalvojote, kaip sugriovėte Libiją, Libiją ar kaip sugriovėte Siriją, Venezueloje jūs elgėtės lygiai taip pat ir skatinate terorizmą, sakote, kad tai humanitarnė krizė ir sakote, kad elektros neliko dėl kažkieno kalties. E, tuos humanitarnės pagalbos sunkvežimius sudegino Guaido e, šalininkai. Visa tai yra melas. Jūs vadovaujatės melu, norėdami nuversti vyriausybę, kuri jums nepatinka. E, skurdžiai jums nerūpi, kai vadovauja tie, kurie yra jūsų pusėje. Jums nerūpi ką, e, kiek Kolumbijoje buvo nužudyta žmonių per pastarosius metus, nes jų vyriausybė jums tinka. E, pa, nebemeluokite ir patraukite rankas nuo Venezuelos. Uh, uh, Ponas Papadakis, uh, vieną minutę prašom. Kolegos, Dabar ponas Patakis, jūsų jau išklausėme, taigi prašom vieną minutę jums. Tik tai Venezuelos žmonės gali nuspręsti, kokia turėtų būti jų ateitis, kokie turėtų būti jų reikalai šalyje. Mes smerkėme imperialistų užmojus per įvairias kontaktinės grupės ir kitas priemonės, kurias e, naudoja Europos Sąjunga ir jų sąjungininkai Latinų Amerikoje, nuversti išrinktą atstovą ir pastatyti į kitą lėlę. Jums nerūpi Venezuelos žmonės, jūs tik norite kontroliuoti energijos šal... šaltinių turinčią šalį. Mes e, smerkėme bandymą nuversti e, teisėtą vyriausybę, teisinantis humanitarinėmis intervencijomis. Mes smerkėme tokias pastangas ir remiame Venezuelos žmonės ir komunistų partiją. Imperializmą galima nugalėti ir žmonės galiausiai vis tiek laimės. Ačiū toliau, ponas Panceri, vieną minutę. Grazie, Ačiū pirmininkė po to, kai prieš kelias savaitės buvo patvirtinta rezoliucija, aš klausiau, kągi Europos parlamentas nuveikė, ką norėjo, spręsdamas Venezuelos krizę. Pirmasis, pirmasis dalykas panašu tai yra propaganda skleisti. Dabartinė politinė aklavietė reikalauja, kad rastume demokratinę išeitį, tai yra, kad įvyktų prezidento rinkimai laisvi ir patikimi, taikos ir demokratijos sąlygomis. Kitų variantų nėra, nes kitaip nukentės gyventojai. Humanitarinė krizė turi būti sprendžiama demokratiniu keliu. <clears throat> Reikalauju ir pareiškiu, kad visi kiti sprendimai yra nenaudingi ir tušti. Vienintelis e, dalykas, kurio turėtume vadovautis, tai politinė išmintis. Besėra Basterečėja. Ačiū. Ar žinote, kodėl nėra elektros Venezuela? Todėl, kad reikia to nusikaltėliams, kad galėtų vykdyti nusikaltimus. Todėl, kad Maduro režimas yra nusikalteliškas režimas, ten trūksta ir maisto, ir vandens, ir vaistų. Maduras yra kaltas dėl kiekvieno mirusio ligoninėje, dėl dingusios elektros. Jis kaltas e, dėl kalinimų, taip pat ir žurnalisto iš Ispanijos. Šis režimas nori dar didesnės tamsos savo nusikaltimams. Kodėl? Todėl, kad nori vykdyti genocidą. Aš jums aiškiai pasakysiu, ar žinote, kam reikia tokių sąlygų ir kam reikia e, kontaktinės grupės, kad, dekra, e, kad apsijuoktumėm. E, Venezuela neturi pinigų, neturi vandens, neturi maisto, negali prisipilti e, benzino. Mes e, pripažįstame e, laikiną prezidentą, bet pirmiausiai turėtumėm kalbėti apie rinkimus. Būtent Guaido yra vienintelis mūsų kontaktas. Pone Mogerini turi paskambinti Guaido ir paklausti, ko jisai tikisi iš ES, kaip galime padėti jam ir venesuliečiams. Ir tada padaryti būtent tai, ką jisai pasakys. Ačiū. Minutė, pane Gomeš. Ačiū pirmkė. Žmonėms neturi nei maisto, nėra nei transporto, kad galėtų vaikus nuvežti į mokyklą. Venezuela yra e, prispausta nugara prie sienos. Maduro nieko negali padaryti. Viską turi spręsti laisvi rinkimai. E, valstybė nieko nedaro, kovodama su korupcija, su e, narkotikų platinimu. Maduro ir jo parankiniai turi būti patraukti atsakomybėn tarptautinių institucijų. E, kitaip nebus galo visam tam išnaudojimui ir korupcijai, dėl ko Venezuela nustumta prie uh, uh, prarajos. Ačiū, toliau pana Harazovo pusantros minutės. Ačiū. Ačiū. Venezuela yra ties bedugne. Tas elektros dingimas per pastaruosias dienas įrodo, kad Maduro nėra tas vadovas, kurio reikia šiai šaliai. Jis yra tyronas. Tai yra pavyzdys, kaip kenčia venezueliečiai dėl režimo, kuris jų neatstovauja ir negerbė tas elektros dingimas yra įrodymas, kad ES negali laukti ranką sudėjusi. Mes turime praplėsti selektyves sankcijas, kad režimas būtų pakeistas taikiai. ES turi du kelius - paremti aktyviai teisėtą sprendimą, taikų demokratinį sprendimą tokį, kaip siūlo Juan Guaido, arba tiesiog laukti ir stebėti, kaip miršta žmonės, kaip toliau daromi nusikaltimai, kaip žmonės e, kenčia ir kaip Venezuela tiesiog žlunga rinktis mums patiems. Turime gerbti demokratiją ir e, Venezuelos konstituciją. Tai reiškia, kad turime pripažinti Guaido kaip laikiną prezidentą. Tikiuosi, kad greitai prezidentą e, Guaido galėsime pasveikinti šiame parlamente. Ačiū. Kolegos, labai ilgas sąrašas norinčių pasisakyti spontaniškų pasisakymų procedūros metu. Pasistengsiu patenkinti visų prašymus, nors šiek tiek vėluojame, bet visi turite laikytis vienos minutės kalbėjimo laiko. Kitaip teikė, reikės sutrumpinti sąrašą. Melinoji kortelė? Jūs jau sąraše, bet dabar jau per vėlų šiaip ar taip. Kolegos, pradedame. Jums žodis. Senhor Presidente, a situação da Venezuela. Ačiū, ponia Prinkė. Vesalos padėtis yra kritinės padėties situacija. Dingus elektrai, e, bado ir e, nepritekliaus situacija visai iškėja. Taip pat e, problemų kyla su vandens tiekimu, ligoninės beveik visos uždaromos, sanitarinės paramos trūksta. Venezuela patiria problemų dėl diktatūros. Tai dabar gyvybės ir verties klausimas, tai yra humanitarinės krizės klausimas. Noriu pasakyti, kad labai dažnai šiame parlamente girdime daug narių, kurie skelbia, skelbia kad taip ir vyks. Ir turime pripažinti, kad jie buvo teisūs. Mes per ilgai svarstėme, kol buvo pripažinta, kad Maduro yra diktatorius. Tai yra ne tik diktatorius, tai yra despotas ir turint e, pagal e, visą šio žodžio reikšmę, jis tikrai e, žudo savo tautą. Prašom neviršti laiko jums skirto, nes neužteks visiems tuo metu laiko. Ponas Farija, prašom vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Kova už laisvę Venezueloje tęsiasi jau seniai, kaip sakė kolegos, ir aš noriu pasakyti, kad tokioje šalyje kaip Venezueloje, kur nėra elektros, yra daugybė problemų. Tuščios parduotuvės, e, lingonėse miršta neišnešioti kūdikiai, e, trūksta įrangos, o prezidentas Maduro nepalaikė, neinvestavo į elektros infrastruktūrą. Ekonominės sankcijos taikomos JAV nėra pakankamos, nes milijonai žmonių iš finalos bėga. Elektros e, tiekimo nutraukimas ir korupcija, diktatoriaus režimas, kuris daugybę laiko e, petro, e, naftos dolerius laiko išorinėse bankuose, yra nusikaltimas prieš žmogiškumą. Venezuela turi būti Europos sankcijų objektas ir toliau. Ačiū. Toliau. Kolega, situacija Venezuela yra tikra drama. Tačiau noriu pabrėžti, kad visos nuomonės, kurios reiškima šioje salėje, neipatingai yra realistiškos ir neatspindi Venezuelos tikrovės. Manau, kad mūsų politiniai, politinės infliacijos turės labai ribotą poveikį. Mes pirmiausia turime siekti mobilizuoti tarptautinę nuomonę ir ruošti humanitarinę pagalbą. Labai svarbu suprasti, kad Venezuela de facto susiduria su tokiais sunkumais jau seniausiai ir šiandienos žodžiai mums nepadės, jeigu Mes nuosekliai nestebėsime situacijos ir nesiūsime humanitarnės pagalbos. Kitaip e, chaosas išliks. Salafrankas Sančias toliau. Venezuelos vyriausybė laikosi tik tai todėl, kad naudojasi jėga ir kankina savo žmonės. Kiek dar turės kentėti venezueliečiai, kiek dar žmonių turės numirti, jei, e, kol 21 amžiaus socializmas vykdys savo eksperimentą. Tenai yra visiškas chaosas, bet vis tiek represijos nesiliauja. Kolegos minėjo žurnalis, žurnalistą, kurio išlaisvinimo reikalaujame. Taip pat žinome, kad ir Europa įgula buvo užpulta. Žinome, kad prie Brazilijos ir Kolumbijos sienos yra naikinama humanitarinė pagalba pirmininkė, ES negali tiesiog žiūrėti, kaip yra trypiamo žmogaus teisės. Reikia sugriežtinti sankcijas ir e, dirbti diplomatiniais keliais, kiek pirmininkas nutraukė pasisakiusį minutę Jimenez. Dable. Neįtikėtina, kad turtingiausia šalis mm, įvairiausių išteklių penkis, penkias dienas gyvena be šviesos. Ne imperialistai ar dar kažkokie konspiratoriai dėl to kalti. Čiavizmas ir socializmas atvedė šalį tokią situaciją. Venezueloje žmonės, kaip sakote, eina kanali, prie kanalizacijos pasisemti vandens Nuo 2013 metų e, elektros instaliacijos Venezueloje yra militarizuotos. Ir 80 Kuba 80 mili, milijonų barelių per dieną, 80 tūkstančių barelių per dieną e, čiulpia naftos. E, Nikolas Maduro siunčia e, naftą e, Kubai. E, šit, šitie ištekliai turi atitekti tautai ir laikinam prezidentui Glaido. Ačiū trūksta maisto, vandens, medikamentų metų metus. Todėl Maduras pralaimėjo rinkimus ir sugalvojo, kaip išlikti valdžioje. Prasidėjo sankcijos, dingo elektra ir tai yra įrodymas, kad šis režimas negali toliau valdyti ir jau yra pradėtas tyrimas už nusikaltimus, karo nusikaltimus, nusikaltimus žmonijai. Aš turėjau galimybę pasiklausyti, ką pasakojo šito režimo e, aukos, vyrai ir moterys, kurie turi badauti, kurie, kurie neturi jokių galimybių, jie nori laisvos, taikios šalies. Mūsų kontaktų grupė yra sprendimas, grupė, kuri bandys rasti galimybių surenkti e, rinkimus. Aš pasisakau prieš bet kokį sprendimą, kuris eitų, neįtų koja kojon su tarptautinė teisė. Ačiū, ponė Miranda. Ačiū. Nėra elektros. Nėra elektros ir fizinę prasme, bet ir tą perkeltinę prasme. Ar matėte New York Times straipsnį? Nemanau, kad jungtinių tų e, JAV e, būtų Maduro e, sėbrai, bet e, parodo, kad iš tiesų mažai kam rūpi venezueliečiai. E, E, ir mums vargu, ar čia taip jau labai rūpi. Nerūpi ir Montevidėjo kontaktinė grupė, ir boikotuojamas bet koks bandymas ieškoti dialogo. Kaip galime kalbėti apie dialogą, jeigu jūs nenorite dialogo, jūs norit business as usual, e, pinigų, pinigų, naftos, naftos, jums turėtų rūpėti E, nes iš tikrųjų jūsų kėdės čia greitai užims e, ekstremistai dešinieji. Štai dėl ko jums turėtų skaudėti širdį. Ačiū. Sí, gracias, komisario. E, señor komisario, kolegas, voy a pedir. Komisijos nariai, kolegos, sako ponė Senra Rodrygės, palikite ramybėje Venezuelą. Tegul patys venezueliečiai ir sprendžia, koks bus jų ateitis. Antra, Nebūkite cinikai ir jeigu jums iš tikrųjų rūpi demokratija ir žmogaus teisės, pasmerkite jungtinių tautų e, JAF įvairiausius nusikaltimus, nes būtent JAV kalta dėl elektros dingimo. Visi apie tai kalbat, bet nepasakot, kas yra kaltininkas. 3. Įrodykite, kad jums rūpi venezueliečiai, o ne jų nafta. 4 e, patraukite rankas nuo Venezuelos ir geriau kurkite politiką, kuri iš tiesų padėtų tašką e, darbininkų klasės skurdinimui, o ne e, įvairiausio elito praturtinimui. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Mūsų įsikišimas į Venezuelą vis labiau praranda prasme. Šitas elektros praradimas, išjungimas, teigiama, kad tai vyriausybės atsakomybė o gal teroristų išpolius. Bet nepamirškime, kad jūsų bandymai paremti vieną iš pusių, kad nuolat paremėte Trumpo poziciją. Jūs elgiatės kaip marionetės. Nepamirškite, reikia gerbti Venezuelos suverenitetą. Venezuelos tauta susitelkė, išėjo į gatves ir tikrai lengvai neatsisakys savo nepriklausomybės. Taigi rankas šalin nuo Venezuelos. Etheridge. Visiška tragedija vyksta Venezueloje, o šaknis to yra socializmas. Jis visada baigėsi katastrofa. Venezuelos piliečiai yra giliausioje krizė ir vienintelis dalykas, kas dar galėtų pabloginti situaciją, tai yra gerų norų vedama intervencija. Aš patariu Jums būkite labai atsargus. Nes nepamirškite, anksčiau ir vėliau venesuliečiai atsistos ant savo kojų. Taigi elkitės diplomatiškai. Ačiū dabar jums komisijos atstovės žodis. Labai naudingos diskusijos. Dėkoju gerbiami nariai už jūsų nuomonės. ES politika dėl Venezuelos ir toliau taikys ir tam tikrą spaudimą ir pasitelks de demokratinius kanalus, ieškant taikaus demokratinio sprendimo. Dirbsime ranka rankon su kitais tarptautiniais veikėjais, regiono šalimis, kad atvestume tą šalį į taikų dėrybų sprendimą. Mums labiausiai rūpi venezueliečiai, jų likimas, jų poreikiai. Savo kalbą aš baigsiu dar kartą pabrėždamas, kad žaviuosi parlamentu, nes jis stengiasi šį svarbų klausimą išlaikyti tarptautinių prioritetų viršuje. Ačiū. Vienas iš kolegų prašė žodžio, bet man buvo pranešta vėliau. Todėl aš tik atsiprašyti jūsų galiu, bet žodžių jums suteikti nebegaliu. Labai apgailestauju. Can you, can you speak on the can you speak on the microphone? I will do an unusual uh, step. Įsijunkite mikrofoną. Aš pasielgsiu labai neįprastai, ne pagal ne pagal taisyklės ir suteiksiu jums vieną minutę. Nenorite kalbėti vieną minutę? Apgailestauju, kolegos, taisyklė tokia. Turite paprašyti žodžio iki prasidedant spontaniškoms diskusijoms. Vos jos prasideda, sąrašas jau būna uždarytas. Apgailestau, jūs dabar galėtumėt pasinaudoti tą vieną minutę. Galite kalbėti. Žinau, kad Venezuela išgyveno, išgyveno tamsius laikus. Ta žinome, ten vyksta humanitarnė krizė ir ta tamsa yra ne metafora, o tikrovė. Ligoninėse miršta vaikai be šviesos, be vandens. Ir Maduras prie sienos degina vilkikus, kuriuose yra e, maistas ir vaistai. O Europa kalba apie kontaktų kontaktinę grupę. Maduras juokiasi iš mūsų kontaktinės grupės ir dialogo. Jis mėnesius, metų metus tą daro ES, negali kalbėti apie laisvus rinkimus tiesiog va taip. Ne, reikia kalbėti su Guaido, nustatyti datą ir žinoti tik, tiksliai, ką darysime. Neužtenka vien kalbėti, nes Maduras niekada nesušauks laisvų rinkimų. Taigi, Noriu pasakyti venezueliečių drąsiai tautai, pirmininkas nutraukė kalbėtoją, atsiprašau, tik vieną minutę visiems, labai prašau, nepamirškite taisyklių e, dėl e, spontaniškų pasisakymų. Diskusijos baigtos, balsuosime per kitą plenarnę sesiją, dabar pereisime prie ponios Fotygos pranešimo. Veiksmai, kuriuo ėmėsi EIVT praėjus dviejams metams po to, kai buvo priimtas EP pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą. Pone Fotyga, pranešėja, žodis jums. Ačiū pirmininkė komisijos nariai, kolegos. Man tenka garbė pristatyti šias rekomendacijas skirtas tarybai ir komisijos vicepirmininkiai. Rekomendacijos parengtos praėjus dviems metams po svarbaus pranešimo, Stratcom pranešimo, skirto kovoti su priešiška propaganda sklindančia iš trečiųjų šalių. Aš buvau pranešėja ir dėl kito pranešimo. Pirmasis pranešimas patvirtintas 16 metų lapkritį. Jame yra dvi dalys. Nurodyti du pagrindiniai veikėjai, kurie skleidžia tą priešišką propagandą. Vienas iš jų yra Rusijos federacija, tai yra valstybinis subjektas ir nevalstybinis subjektas, tai yra radikalios islamo organizacijos, tokios kaip ISIS. O šį kartą e, pranešimo ir rekomendacijų struktūra kitokia. Pagrindinės parlamento frakcijos prisidėjo prie šio darbo. Rekomendacijos padalyjome į atskiras dalis, aptarėme 18 metų situaciją, aptarėme hybridinio karo fenomeną. Pabrėžiame, kad būtina išvengti cenzūros, kovojant su propo, e, priešiška propaganda, dezinformacija, kuri nukreipta prieš ES, jos valstybės narės. Mes taip pat pabrėžiame, kad žurnalistinės medžiagos kokybė yra labai svarbu, kad būtina ginti žiniasklaidos ir žodžio laisvę. Nurodome, kokios teisėkūros veiklos ėmėsi ES, taip pat kaip tai daroma tarptautiniu lygmeniu